Bardzo proszę Państwa o zajęcie miejsc na sali. Bardzo proszę. Ponios ir ponai, kviečiu visus susėsti. Prašau visus sėsti į vietas. Rozpoczynamy sesję po zawieszeniu. Bardzo... Pradėsime sesijos darbą po pertraukos. Dar kartą kviečiu visus susėsti. Sesja zawieszona w dniu 11 lutego 2000. Sesija buvo laikinai nutraukta vasario 11 dieną ir dabar e, darbą tęsime. Europos tarybos pirmininkė, ponia Van Rompuy, sveiki atvykę pirmąjį kartą į mūsų plenarinių posėdžių salę. Dar kartą sveikiname Jūs pas mus atvykusi. Mums prireikė 15 minučių, kad susėstumėme visi ir padėtume darbą. Ir pirmiausia, noriu dar, dar pasveikinti atvykusį ir pirmininką poną Baroso. Per pastarosius penkerius metus gan dažnai čia sėdėdavote, taigi tikrai nėra jums tai pirmasis kartas. Ponios ir ponai, pradžiai keletas pranešimų. Didžiai apgailestaudamas turiu Jūs informuoti, kad e, prie Briuselio įvykusioje traukinių katastrofoje ponia Klaudija Kandego iš e, komunikacijų generalinio direktorato žuvo. Ji dirbo Europos parlamente nuo 2008 m. gruodžio mėnesio. Viso parlamento vardu aš norėčiau išsakyti užuojautos žodžius jos artimiesiems. Na ir dar viena pastarų dienų tragedija - Madeiroje įvykę potviniai, didžiausi nuo 93 metų. 13 žmonių žuvo e, šiuose įvykiuose. Ir mes visi e, savo mintimis esame su žuvusiųjų artimaisiais. Kviečiu visus atsistoti ir pagerbti mirusiuosius tylos minutę. Ačiū. Na, o dabar norėčiau šiltai pasveikinti svečius atvykusius iš Baltarusijos, ponia Boris, Lenkų sąjungos Baltarusijoje pirmininkė ir pona Milinkievičių, Sakarovo premijos laureatą. Šį apdovanojimą jis gavo 2006 metais, yra demokratinės opozicijos vadovas Baltarusijoje. Deja, apie Baltarusiją šiandieną vėl daug e, skaito, pastarosiamis dienomis vėl daug pateikiama informacijos dėl nevyriausybinių organizacijų, e, priespaudos Baltarusijoje ir mes smerkėme tuos režimus, kurie bando užgneušti demokratinės organizacijas vien dėl to, kad jos nepritarė režimo nuomoniai. Protokolas, vasario 11 protokolas buvo išdalintas kolegoms, ar būtų pastabų, panašu, kad ne, tuomet protokolą tvirtiname. Niniejšie informuoja, že. Po... Taip pat norėčiau Jūs informuoti, kad po raštu pateikto pareiškimo numeris 54.2009 tą pareiškimą pateikė Elizabeth Lin, Sidonija Jerčejevska ir Karl Schlitter. E, šis pareiškimas buvo patvirtintas vasarį 24 dieną daugumos parlamentarų šiame parlamente. Taigi pagal 123 straipsnio ketvirtąjį punktą darbo tvarkos reglamente šis dokumentas